skiriamos e, kariniams tikslams. Ir tokio požiūrio mes negalime priimti, mes jį atmetame. Ir daugybė pilietinių organizacijų e, irgi taip pat mano. Ir man įdomu, kaip kolega iš socialdemokratų gavo informaciją, kad, kad pilietinė visuomenė džiaugiasi iš to dokumentu. Mes gauname tik tai pasipiktinimą iš pilietinės visuomenės. Ačiū, ponas Kukan, prašom. Minutė. Čia Dėkuoju, ponė pirmininkė, labas vakaras, komisijos e, e, nariai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už jų darbą rengiant šį dokumentą. Kai pamačiau komisijos pasiūlymą pirmą kartą, skeptiškai jį vertinau nes man yra tekę renkti du pranešimus praeitėje dėl Europos kaiminystės priemonės ir dėl kitų priemonių. Ir todėl aš skeptiškai vertinu būtinybę apjungti visas tas priemonės, ypač įtraukiant kaiminystės priemonę į tą bendrą priemonę. Taip, pa, pa, tai netižvelgtų į tą principę, kad tai turėtų būti politikos priemonės mums bendarbiavant su mūsų partneriais. Mes turime taikyti principą daugiau už didesnę pažangą. Tai geras principas, tai jis turi būti taikomas, kai yra stiprinama demokratija, kai vykdomos ekonominės ir valdysinos sistemos, vykdomos reformos. Europos parlamentas turėtų daugiau dalyvauti de, rengiant, gyvendinant ir kontroliuojant de, šių priemonių gyvendinimą. Dėkuoju toliau, ponia Kosta. Silvija Kosta. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams. Aš norėčiau pasakyti, kad nauja išorės priemonių prie, prie, priemonė dė, dė, yra geras dalykas, nes taip už, užkirsime kelią neaiškumui. Tačiau aš norėčiau atkreipti su vieną, de, vieną dėmesį. Mums reikėtų stiprinti bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityje. Ir de, Europos e, Sąjungos e, strategija dėl kultūros vertybių skatinimo turėtų būti geriau gyvendinama. Aš esu parengus pranešimą dėl to ir džiaugiuosi, kad į mano pasiūlymą buvo atsižvelgta. Džiaugiuosi, kad pirmą kartą. Da, lėšos bus naudojamos ir tam, kad galima būtų remti Erasmus, Mundus programas, kad jos būtų gyvenimios su trečiosiomis šalimis. Tai yra, bus naudinga mūsų kaiminystės šalių, ypač Afrikos jaunimui. Be to, bus išvelgta mano komiteto pasiūlymas sustiprinti tarptautinius dvišalius ryšius tarp Europos Sąjungos ir da, trečiųjų šalių, atsižvelgiate į naują kultūros, ES kultūros strategiją. Tai padės mums stiprinti bendradarbiavimą, skatinti tarp kultūrinį ir tarp religinį dialogą ir padės mums taip pat suartinti įvairias pilietinės visuomenės. Dėkoju. Dėkoju, toliau ponė Andrėkinė, prašau. Užsienio politikoje ypatingai svarbus testinumas ir nuoseklumas. Nemažiau svarbus yra efektyvesnių išorės veiksmų politikos instrumentų naudojimas kaip ir pakankamas finansavimas. kaimynystė vystymas ir tarptautinis bendradarbiavimas svarstomas instrumentas apima juos visus. šiandien jau buvo minėta kad rengiant šį dokumentą dalyvavo trys komitetai ir keturi pranešėjai ačiū visiems. pastebėsiu kad išlieka abejonių dėl kelių aspektų. pirma europos vystymo fondas ir jo finansavimo iš europos sąjungos biudžeto klausimas. antra kaimynystės politika. ši politika ypatingai svarbi ji įtvirtinta mūsų sutartyse. gerai kad jai numatomas didesnis finansavimas tačiau aiškumo akivaizdžiai trūksta kaip ir sutarimo europos komisijoje ir beje europos parlamente šiuo klausimu. ir trečia noriu pabrėžti suderinamumo su europos sąjungos prekybos politika mūsų prekybos prioritetais svarbą kaip ir su mūsų siekiu apginti taisyklėmis grįstą daugiašalės prekybos sistemą. ačiū. E, dėkoju. toliau kalbės ponas benifei. prašom skirti vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, pasiūlymas apjungti kaiminystės vystumą tarptautinio bendradarbiavimo priemonės į bendrąją priemonę da, turėtų būti labai svarbi, siekiant apginti pagrindinės vertybės išorės politikoje. Ir man atrodo, kad parlamentui pavyko su, pagerinti tekstą, siūloma padidinti finansavimą, atsižvelgiant į mūsų prioritetus ir labai džiaugiuosi taip pat, kad, kad atsižvelgta į Užsienio reikalų komiteto darbo grupės rekomendacijas dėl išorės veiksmų politikos priemonių. Ir taip pat džiaugiuosi, kad yra numatytas didesnis lankstumas ir supaprastinamos procedūros. Kaimynystės politika yra skirtas atskiras skyrius ir ten yra nurodytos sąlygos susijusios su pagarba žmogaus teisėms, teisėmis ir nurodyta, kad ES galės sustabdyti paramą trečioms šalims. Mes turime e, išlikti ištikimi savo vertybėms, net jeigu e, turime ginti savo nacionalinius strateginius interesus. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu vis tik kurti e, taikę kaiminystės politiką, atsisakydami kolonistinės patirties refleksų. Dėkuoju. Toliau ponas Peterlė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos. Uh, gerbėjai komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Ši priemonė yra nepaprastai svarbi, nes padeda mums jau seniai puoslėti ir skatinti mūsų vertybės ir pagrindinius principus. Ir akivaizdu, kad reikia, kad tos priemonės būtų lankstesnės ir kad jos padėtų mums geriau remti uh, vystimasi. Bet tai nereiškia, kad nereikia tinkamai demokratiškai kontroliuoti šių priemonių naudojimo. Ir todėl aš pritariu pono Priedos ir EPP frakcijos pateiktiems pasiūlymams, pagal kuriuos numatyta surinkti atskirą kaiminystės politikos priemonę. Ir kuriuose taip pat yra pabrėžiama, kad ES turi labai rimtus santykius su savo kaiminėmis. Nepamirškime, kad kaiminystės politika yra nepaprastai svarbi ir todėl ne, kaiminystės politika turi būti traktuojama atskirai nuo vystumo bendradarbiavimo politikos. Dėkoju ponui Petralė, dabar sutikis žodimis pono Enrique Guerrero Salom. Prašom, jūs vieną minutę sutikimą. Ačiū pirmininkė. Jeigu teisingai bus naudojama naudojamos šitos lėšos, bet tik tai tuo atveju ši priemonė gali tapti ES balsu ir daug stipresniu, daug labiau girdimu balsu į išorę. Ir tas balsas bus skirtas e, ir vertybėms, ir žmogaus teisėms, ir socialiniai sanglaudai, taikai, stabilumui, kaip uh, pranešėjas dirbantis su humanitarnė pagalba įsitikinau, kaip humanitarnės krizės pasikeitė. Krizės tapo ilgalaikėmis, o politiniai sprendimai ir uh, pasaulio veiksmai, globalūs veiksmai yra labai svarbus, taip pat kaip ir ta skubi pagalba, kad išspręsime problemas. Tik tai jeigu ES naudosi šią priemonę, kurdama taiką, atstatydama taiką ten, kur jinai sugriūna, Tik tada ES e, bus verta to palaikymo, kurį rytoj išreikšime šiai priemoniai. Dėkoju, kitas pasisakantysis Bogdan Zdrojevski. Minutę. Ačiū. Jei teisingai prisimenu, ankstesnė priem, ankstesnė priemonė tarptautiniam bendradarbiavimui kitais metais baigs galioti ir ją reikia pakeisti. Todėl labai gerai, kad mes mokomės iš savo klaidų ir šią priemonę e, sukūrėme geresnę. 90 milijardų eurų čia yra numatyta, tai iš tiesų reikia tas lėšas pritaikyti ir skirti pagal poreikius tų, kuriems jie bus skiriami. Reikia mažinti skurdą, skatinti demokratiją, skatinti ekonominį stabilumą. Kultūros komiteto vardu norėčiau pabrėžti, kad svarbu e, taikyti tokias priemonės kaip Erasmus, e, Creative Europe ar e, Horizontas 2020. Jeigu mes išnaudosime kultūrą ir kultūros pramonę, taip pat ir švietimą, ši priemonė bus daug efektyvesnė. Dėkoju. Ačiū. Ponas Drojevski, dabar žodis suteikiamas Gil Nena pirmininkė komisijos nariai, vis daugiau ir greitai besikeičiančių pasaulinių iššūkių dar pabrėžia ES poreikį, kad mes turime būti lankstesni. Išorės instrumento plėtra irgi yra labai svarbi, bet taip pat reikėtų galvoti daugiau apie politikos kryptis, programavimo koordinavimą su valstybėmis narėmis. Aš manau, kad šis pasiūlymas siūlo vieną priemonę, kuri sutampa su geresnė parlamentinė kontrolė. Mano uh, Klausimas komisijai būtų toks, ar komisija dirbs kartu su parlamentu, suderindami kriterijus, taip pat e, stabdydami e, finansavimą, jeigu bus pažeidžiamos e, valstybėse narėse žmogaus teisės. Ar bus geriau suderinta taip pat ir išorės investicijos, ar bus jos suderintos su Paryžiaus tikslais, ar komisija taip pat įsipareigos ir mūsų išlaidų tikslams. Taip pat yra kalbama apie su, galvoti apie e, karinių veikėjų e, gebėjimų stiprinimą e, ir aš tikiuosi, kad komisija taip pat laikysis šių įsipareigojimų šioje naujoje priemonėje. Dėkoju. Dėkoju, ponė Gil. O dabar kitas, kita kalbėtoja, ponė Zovko. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. ES visuotinėje strategijoje yra paminėta, e, kad mes siekiame geresnio, geresnės įtrauties, taip pat geresnio bendradarbiavimo. Mes turime kiek galima labiau užtikrinti pridėtinę vertę, e, dalintis ekspertinėmis nuomonė tarp valstybių narių, taip pat siekti, kad e, kiek galima mažiau valstybių narių veiktų vienos. Siekdamos šio tikslo tiek aš, tiek kiti pasirašę kolegos iš skirtingų politinių frakcijų yra pateikę mm, nemažai pakeitimų, kuriais yra siekiama gerinti gebėjimus ir bendradarbiavimą. Labai svarbu yra pasinaudoti šią galimybę E, siekiant kito, e, kitos daugiametės programos, taip pat siekiant plėsti šios e, priemonės, kaiminystės, plėtros, tarptinio bendradarbiavimo tam, kad dirbtume visi kartu. Dėkoju. Dėkoju kolega Sofko. Dabar ponia Sesil Kašetu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti taip pat ir komisijos nariui. Skurdo panaikinimas yra pagrindinis visuomenės bendradarbiavimo politikos tikslas. ES išorės veiksmai atitinka pasaulio iššūkius, e, ypač būtinybė pasiekti darbo tvarkės 2030 tikslus. Kurdami kaiminystės vystomo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę, mes žengsime dar vieną žingsnį kovodami su skurdu, tiek ekonominių, tiek demokratinių, socialinių ir ekologinių lygmenimis. Šis naujas ambicingas e, instrumentas suteiks mums galimybę stipriau ir nuosekliau skatinti visuotinas vertybės, tokias kaip demokratija, teisinės valstybės principas, žmogaus teisės, socialinės ekonominės integracijos ir aplinkos apsauga. Noriu pabrėžti, kad bendra priemonė nereiškia, kad nebus paisimo įvairovės, kaip tik atviršiai geografiniai prioritetai ir toliau bus labai svarbus, kaip pavyzdžiui intra, yra darom, sudarant naujus sustrimus su AKR šalimis. Šis, ši bendra priemonė padės ES dar labiau įtakoti įvykius pasaulyje, kuriame būtina reaguoti naudojant holistinės priemonės, nes tik jos yra veiksmingos. Dėkoju. Dėkoju, ponė Jengė. Toliau perėmėme prie spontaniškų pasisakymų. Ir aš visiems galėsiu suteikti žodį, kas nori pasisakyti. Mihailo Šoidrovo prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi šios diskusijos ir supratau, kad įvairiai yra vertinama šį priemonę. Įvairiai suvokiama, kaip ji turėtų atrodyti. Ir akivaizdu, kad ši priemonė bus labai svarbi. Ir skurdžioms šalims ir mūsų kaiminėms, nes ši priemonė da, gali realiai pakeisti padėtį trečiosiuose šalise, ji gali padėti mums taip pat sustabdyti neribotą da, migraciją. Todėl reikia padaryti viską, kad ši priemonė būtų kuo geriau parengta, ruošiantis kitam daugia, kitai daugiamečiai finansiniai programai. Aš suprantu, kodėl komisija nori apjungti visas tas priemonės į bendrą vieną priemonę, bet aš manau, kad tą daryti reikia racionaliai, tam, kad ji būtų skaidresnė ir kad ją būtų patogu naudoti. Žinome, kad nevyriausybinės organizacijos baiminasi dėl to, kad jos praras dabar gaunamą paramą ir todėl aš nu, pritariu pakeitimui turėti atskirą kaiminystės priemonę. Dėkoju. Julie Wood paprašė žodžio, prašome. Trump and Bolsonaro. Gyvename trumpo ir Bolsonaro, dar Putino laikais. Putino agentai kišasi į demokratinius procesus. Tarp, todėl tarptautinis bendradarbiavimas ir kaimininių šalių parama, ir kaiminim šalims teikime parama, de, tai yra svarbi nei kada nors anksčiau. Džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į kultūros komiteto siūlymus, į galutinį tekstą, dėl kurio balsuosime. Pavyzdžiui, Europos parlamentas pritarė tam, kad nauj, nauja finansinė priemonė būtų naudojama programoms Kūrybinė Europa ir Erasmus Plus e, programą įgyvendinti. Tai padidins kultūrinį išorės veiksmų politikos matmenį ir padės mums e, užmėgsti ryšius tarp konkrečių žmonių. Tai yra labai svarbu tam, kad galima būtų skatinti tarpusavio pasitikėjimą, siekiant e, kurti taiką ir stiprinti demokratėjimo procesus. Žinome, kad šalyse, kuriuose būtų konfliktų, labai dažnai būtent me, menai, kūryba ir sportas padeda atkurti e, normalaus gyvenimo pamatus. Dėkoju. Jody Soler toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, turėtume e, turėtume stengtis, kad pagal šią priemonę būtų supaprastintos e, visų šių priemonių naudojimo galimybės. Ir turime sakyti esminį klausimą, ar ši priemonė padės mums iš tikrųjų skatinti ES geopolitinius ir ekonominius interesus, ar ji padės mums skatinti tarptautinių lygmenių pripažintus vystomo bendradarbiavimo principus. Ar ši priemonė susijęs e, vystomų bendradarbiavimo parama su ES prekybos interesais, ar ji iš tikrųjų padės mums užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, tai, e, už, e, kurti taiką konflikto pimtose zonose. Turime užtikrinti, kad šios naujos priemonės prioritetai ir tikslai būtų tinkamai suformuluoti. Dėkoju. Ačiū, pana Solė. O, o dabar ponas Pošė. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt man žodį. Aš kaiminystės plėtros politiką matau kaip mūsų garantą stabilumo ir saugumą taip pat turime užtikrinti ne tik šalies viduje, bet ir išorėje. Dėl to Aš visiškai pritarčiau, e, tai, kad būtų skirtas finansavimas e, šiam, šiai priemoniai ir taip pat tikiu, kad ši priemonė būtų susieta su kitomis priemonėmis. Manau, kad tai bus daug veiksmingiau. Tai sumažins administracinę naštą, žmogiškuosius išteklius. Kiekvieną ketvirtadienį mes kalbame apie žmogaus e, teisų pažeidimus ir galvoju, kad sukurdami poli politinės e, sąlygas, galvodami apie pagrindinius principus, mes tikrai galbūt tapsime e, tais, kurie laikosi e, savo nusistatytų vertybių ir pagalėsime, galėsime paveikti politikos kryptis. Dėkoju, ponė Polčiak, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariai. Taip pat norėčiau pabrėžti štai ką. Noriu pasakyti vieną dalyką. Buvo iškelta nemažai klausimų. Jums nežinau, ar norėsite atsakyti į juos ar ne. Buvo klausimų dėl komisijos darbo su Europos parlamentu. Uh, koks vyks tas darbas ir kaip dirbsite žmogaus teisų srityje, ar ta žmogaus teisų priemonė bus susijęta su tuo, tai būtų, man, manau, gera galimybė atsakyti tos klausimus. Tai norėčiau steigti žodį Jums. You, Ačiū, ponė pirmininkė, garbus nariai. Norėčiau padėkoti Jums už tikrai tokias naudingas diskusijas. Norėčiau uh, pasveikinti visus jūs um, už uh, tikrai sėkmę ir įsipareigojimą uh, pirmajame svarstymė ir kad uh, atlikote viską laiku. Dėl to galėsime pradėti dėrybas kiek galima greičiau, kai tik taryba bus pasirengusi. Mes Europos komisijoje visiškai ir vieningai esame įsitikinę, kad nuoseklios, atsakingesnės e, politikos ir priemonės sukūrimas yra labai svarbus, siekiant e, pasiekti mūsų tikslų ir įsipareigojimų, kuriuos esame atlikę ES globalios strategijos e, kontekste, taip pat ES susitarime dėl plėtros ir 2030 darbo atverkės. Aš taip pat noriu pabrėžti, kad tai bus geriausiai pasiekta esamoje sistemoje, E, saugant ir dar kartą atskirai skiriant atskiras finansinės priemonės, taip pat e, jas pritaikant teminėms politikoms, e, žmogaus teisėms, taip pat ir demokratijai. Mes manome, kad bet koks pakeitimas, kuris galėtų pažeisti, o jau nekalbu apie tai, kad sugadinti bendrą šios priemonės struktūrą, kaip jau sakoma, pranešime dar kartą e, sukeltų prieštaravimo, nenuoseklumo tarp mūsų politinių e, tikslų bei finansinių gebėjimų toliau jas įgyvendinti. Šiame kontekste esu įsitikinęs, kad e, bet kokių atskirų finansinių priemonių buvimas nesuteikia didesnės svarbos bet kokiai politikos krypčiai. Priešingai, bet kokiu e, būdu sukurti geresnę politikos kryptį, ją yra suderinti su kitomis, sukurti bendrą išsamų ir finansavimo instrumentą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, garbus nariai, į tai, kad finansavimo priemonės, kurios yra siūlomos komisijos, visiškai atitinka mūsų plėtros tikslus ir prioritetus. Plėtros esmę, kuri yra numatyta e, Europos susitarime dėl plėtros. Taigi, požiūris, kuris remiasi žmogaus teisėmis, e, taip pat e, teisės viršenybė, demokratinėmis vertybėmis, taip pat kovai su skurdu, yra ir bus labai svarbus mums ir taps šios gyvendinimo politikos viena iš svarbiausių krypčių. Garbėms nariams, kurie pateikė savo e, abejonės e, taip pat dėl to, kad e, bus skirtas finansavimas kariniams tikslams, norėčiau pasakyti, kad uh, Mes e, remiamės e, ES teigimo sutartimis, kur bet kokie kariniai e, veiksmai finansuojami iš ES biudžeto yra neleistinas dalykas. Ir tikrai to nebus. Tai tikrai netaps mūsų plėtros politikos viena iš krypčių. Taip pat dar kartą norėčiau pabrėžti, kad e, tikslai, išlaidų tikslai, kurie yra pasiūlyti komisijos, siekia balanso politinių ambicijų kiekvienoje politikos kryptyje bei geografinėje srityje. Taip pat tai siekia lankstumo, siekiant įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kiek galime veiksmingiau. Galiausia, norėčiau patikinti jūs visus, dėl mūsų įsipareigojimų siekti atviro dialogo su jumis, tam, kad galėtume pasiekti e, gerų, tvarių sprendimų, tam, kad užtikrintume politinį e, parlamento priežiūros funkciją. Norėčiau dar kartą Jums padėkoti ir lauksime Jūsų balsavimo rezultatų rytoj. Ačiū. Čia. Dėkuoju komisijos nariui, ponui Mimika. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjams, keturi pranešėjai, taigi pirmiausia suteiksime e, žodį ponui Pansieri, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Globalios vizijos, gebėjimas matyti globalią viziją ir atsižvelgti geografinius sektorinius tikslus, štai e, ko mums reikia. Toks yra mūsų pasirinkimas. Jį padarėme atsakingai. Todėl aš nesuprantu tų, kas yra susirūpinęs dėl šios bendros priemonės. Nereikia bijoti tų naujų iššūkių, su kuriais mums teks susidurti gyvenę šią priemonę. Be to, pastaraisiais mėnesiais uh, paaiškėjo, kad tie, kam taip rūpėjo kaiminystės politikoje, buvo, buvo, pasirodo esantis pasiruošęs atsakyti pietų kaiminystės, nes jiems rūpė tik rytų kaiminystės šalis. Valdysena. Nepaprastai yra svarbus dalykas. Mes norime, kad Europos parlamentas turėtų galimybę geriau kontroliuoti per deleguotusius aktus ir per strateginį reguliarų dialogą. Uh, kuris turėtų vykti prieš, da, rengiant, prieš patvirtinant galutinai progra, programas. Keista, kad niekas apie tai nekalbėjo, o tai yra nepaprastai svarbu, tam, kad Europos parlamentas galėtų tikrai dalyvauti priimant sprendimus. Trečias dalykas. Aš manau, kad tai, kad kažkas uh, sakė, kad ta, šis priemonė yra skirta tam, kad mes sustabdytume migraciją. Tai yra perdėtas požiūris. Ir tai reiškia, kad da, da, jūs nesuprantate, kodėl mes norime, kad ES išorės veiksmų politika turi tikrai galėtų būti globali, galėtų paveikti padėtį pasaulyje. Ir baigdamas. Uh, Mes norėtume, kad būtų padarytas kiekybinis, kokybinis, atsiprašau, šuolis išorės politikos rytėje. Mes norime iš tikrųjų veiksmingai da, gebėti veikti pasaulyje. Praeitėje tą daryti mums buvo sunku. Dėkoju. Dabar AFET komiteto pranešėjai suteiksime žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. PP e frakcijos vardu aš pateikiau pakeitimus rezoliucijai, kur yra pridėta prie šio pranešimui. Ir aš tikrai nenoriu pakengti bendro darbo rezultatui. Mums pavyko iš tikrųjų pagerinti nuostatą susijusiu su kaiminystė. De, de, 24 procentais padidinti. De, paramą, atsižvelgti kitus mūsų prioritetus. Be to, mes taip pat daug dėmesio skiriame į rezultatą orientuotam požiūriui. Tai yra labai svarbu, kai imiš kaiminystės politikoje. Ir mes esame realistai ir turime daryti viską, kad ir todėl sakome, kad esame tviri dar diskusijoms apie tai, kad gal, gal būt, atsitras sąlygos atskirai kaiminystės priemoniai sukurti. Ir uh, kitos kadencijos parlamentas dalyvaus dėrybose ir aš tikiuosi, kad da, da, į mūsų draginimas bus atsižvelgta, nes be tos priemonės kaiminystės politika da, liks uh, silpna. Mes e, žinome, kad vystimo komiteto kolegos norėjo uh, pasinaudoti visomis šiomis priemonėmis e, tam, kad būtų stumame tik tai vystoma bendradarbiavimo politika. Ir jie net uh, norėjo da, išbraukti da, e, da, Šiaurės Afrikos šalis iš pietų kaiminystės uh, politikoje dalyvaujančių šalių sąrašų ir sutelkti visą dėmesį tik tai į rytų da, da, šalis. Uh, jie stengiasi iš tikrųjų pasinaudoti, da, viską nukreipti vystimo kryptimi. Mums reikia politinio požiūrio. Mūsų kaimynai yra patys svarbiausi da, mūsų po, po, partneriai. Aš negaliu aukoti mūsų Europos kaimynų siekiant kažkokių abstrakčių interesų. Ir negaliu pritarti tam tikrų svajonių turintiems kolegoms. Dėkoju. Toliau dėvi komiteto pranešėjas Frank Engel. Oui, Madame la Présidente, je pourrais me sentir visé par ce qui vient d'être dit, mais je décide de ne pas. Dėkuoju, ponio pirmininkė, galėčiau gal ir įsižeisti, bet to nedarysiu. Mes šiandien jau girdėjome da, da, da, kraštutinių kairiųjų du. Da, E, požiūrį, jie kalba apie tai, kad tai yra militarizmų skirta priemonė, kad tai yra priemonė skirta migracijai sustabdyti ir tai tikrai nėra tiesa. Iš esmės, ši priemonė yra nepaprastai įdomi, ji turėtų padėti mums pagaliau įgyvendinti e, Afrikos strategiją e, kurią turime dviejus, trijus metus ir dėl ne, ne, nepakankamo finansavimo jį vis dar negali būti įgyvendinama. Be to mes kalbame apie tai, kad e, da, kaiminystės politikos šalis ir vystumo bendradarbiavimo politikos šalis e, turėtų gauti paramą. Neįmanoma Alžyro skirti nuo Nigerijos e, da, ar Maroko nuo Mauritanijos. Reikia suvokti, kad da, kad reikia siekti kuo glaudesnio bendradarbiavimo tarp tų šalių, kurios dalyvauja vienoje, gauna paramą vienoje politikos srityje ar kitoje politikos srityje. Tai yra tikrai svarbus žingsnis į priekį. Toliau mes kalbame ir apie mūsų naują partnerystę su AKR šalimis. Tai yra labai svarbu. Uh, Ir mes žinome, kad kotonų susitarimus reikės pakeisti, dar nežinome, kokie tai tie bus nauji susitarimai, tačiau dabar turėsime priemonę, kuri padės mums reaguoti į nenumatytas aplinkybės. Be to, tai yra gera priemonė dar ir todėl, kad joje yra kaiminys, ją yra įtraukta kaiminystės politika. Aš norėčiau, kad e, mes. Uh, atsisakytume fetišizmo. Mums reikia politiš, e, būti politiniais realistais ir norime, kad visa mūsų išraiskaismų politika būtų tinkamai ir ambicingai finansuojama. Štai tiek noriu pasakyti, dėkoju. Dėkoju ponui Egel. Toliau žodį suteikimas paskutiniam pranešimo autoriui, ponui Giorins. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau dar kartą ir patvirtinti, kad visi keturi pranešėjai diskutavo kartu atvirai, keičiamės argumentais. Ir tai yra galutinis kompromisas, šis dokumentas. Ir galiausiai mes tos argumentus e, e, stengiamės e, suvesti į vieną bendrą rezultatą. Ir mums pavyko tą padaryti gana konstruktyviai. Ir manau, toks yra toks šio darbo rezultatas. Dar vienas dalykas. Buvo pasiūlyta keletą kartų e, iš kolegų e, dėl e, šio pasiūlymo e, komisijos dokumento. Aš jį skaičiau. E, ir kai kurie, man atrodo, pastebėjimai visai yra nepagristi iš kai kurių kolegų. Tai visiškai nepadeda mums eiti toliau Mes girdėjome, kad 95 e, e, procentai yra skirti plėtrai, o e, kaiminystiai irgi yra skirta nedaug. Tai iš tikrųjų nėra kažkoks tai vystomasis, vystomoji priemonė, bet nėra skirtumo tarp dabartinės politikos pasikeitė tik metodas. Yra skirtos lėšos bendrai priemoniai, e, kad komisija galėtų gerai dirbti. Ir tai iš tikrųjų e, atitinka ir mūsų tikslus. Taip pat ir girdėjome, kad galime daugiau galbūt padaryti dėl e, vystimosi. Na, aš pasakysiu jums štai ką. Ši priemonė ne tik siekia maksimalios naudos, bet netgi dar ir daugiau. Ir jeigu mes norime skirti uh, finansavimą plėtrai, e, tai išorės veiksmams mums reikėtų kreiptis į valstybės narės, kurias 0,7 e, procento įsipareigoja skirti e, vystomai politikai. Jos turi laikytis savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su Europos komisija. Jos turi laikyti savo pažadų ateityje 200 milijardų eurų papildomai e, plėtros politikai. Tai ne Bruselėje, ne Strasbūrė reikėtų kelti šias problemas, reikėtų kreiptis į Berliną, Romą, Madridą, Varšuvą, Pragą, Lisaboną, visas valstybės narės, kur, e, kurios e, nesilaiko savo pažadų. Taigi, mm, Jeigu mm, kalbame apie Europos e, Sąjungą ir susiskaldimą, tai yra ne tik Europos komisija, tai yra visos valstybės narės. Ir tą reikėtų ir priminti visiems, nu, kaip gaila bebūtų. Taigi iš šios pusės, man atrodo, kad e, atlikome nemažą darbą, kuris mums e, padėjo mums taip pat ir diskutuoti trilogę taryboje ne visada atliko savo namų darbus, bet manau, kad mūsų nuomonės e, neišsiskirs per daug ateityje. Ačiū. Dėkoju nariui Giorens. Dabar e, diskusijos baigtos, o balsavimas vyks rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas yra Mm, tai yra Salafranko Sančios, Sančios nėra, pono Flankensteino pasirengimo narystiai paramos priemonė, tai taip pat IPA 3, taip sakant, norėčiau suteikti žodį pranešėjams ponui Salafranko e, Sančias Neira. Keturios minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ponai ir ponios. Pirmiausia, norėčiau padėkoti bendra pranešėjai ponui Fleckenstein už puikų bendradarbiavimą. Tas bendradarbiavimas gali būti matomas kaip pavyzdys, kad politinės frakcijos šiame parlamente gali rasti bendrą kalbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Komisijos nariai, norėčiau prieš pristatydamas šį pranešimą pasidalinti savo nerimu. Uh, kuris kilo dabar artėjant rinkimams. Tai būtent, kad šita priemonė vadinama pasirengimo narystiai paramos priemonė. Tikiuosi, kad vėliau per dėrybas tos abejonės bus išsklaidytos. O tų abejonių išgirdau iš savo kolegų. Pirmiausia, manau, yra svarbu pabrėžti, kokia yra svarbi finansinė dalis šios priemonės apie 15 milijardų eurų. Jie skirti politinėms reformoms, administracinėms, institucinėms, teisinėms reformoms, kurios turi atlikti e, šalis besirengiančios narystiai. Šios priemonės taip pat yra skirtos ir tam, kad paremtumėm struktūrinės reformas, e, valdyseną e, labai konkrečiose srityse. Tai būtent e, mūsų principai, tai žmogaus teisės, pagrindinės, te, pagrindinės teisės, teisės viršienybė, teisinė valstybė. Tai ir socialinė plėtra, ir žemės ūkio politika, tyrimai, inovacija, e, tyrimai ir vystimasis aplinkosaugos rytyje, klimato kaita ir tarp teritorinis bendradarbiavimas. Yra trys elementai, kurie išskiria šią priemonę. Pirmiausia, tai lygaus paskirstimo principas, tiesioginis ir netiesioginis, netiesioginiai veiksmai ir būtinybė dirbti tose sritise, kurios susijusios su ES finansavimo matomumu. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad, kaip jau buvo sakyta, ši priemonė yra taip pat susijusi ir su kaiminystės e, vystimos ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė mes bandome per tokias priemonės sustiprinti parlamento vaidmenį ir atitinkamai numatyti e, lėšas daugiametinėje programoje. Komisija turėtų atsižvelgti ES e, atitinkamus dokumentus, reikalavimus ir parlamentas dalyvaus ir per deleguotosius aktus turės e, aktyvesnį vaidmenį, kad vyktų tikras strateginis dialogas tarp parlamento, komisijos ir tarybos, kad jos galėtų atlikti savo vaidmenis. Ir paskutinis elementas tai būtent tai, kad mes atradome subalansuotą formulę E, koksai vaidmo turėtų būti komisijos ir EIVT įgyvendinant šią finansinę priemonę. Tikiuosi, gerbiamas komisijos nary, kad e, per kitą kadenciją mes galėsime toliau dirbti, kad ši priemonė iš tiesų taptų labai svarbia priemonė narystiai besirengiančioms šalims. Dar kartą noriu padėkoti ponui Fleckenstein už bendrą darbą ir tikiuosi per atinančią savaitę galėsime toliau dirbti. Ir su kitomis institucijomis tam, kad iš tiesų ši priemonė galėtų būti įgyvendinama, nes nėra be galo svarbi E, išorės veiksmų kontekste. Dėkoju. Ponui Salafrankai dabar suteiksiu žodį plonui Fleckenstein antrajam bendra pranešėjų. Pirmininkė, kolegos, norėčiau padėkoti ponui Salafrankai už draugiškus žodžius. Jūs e, tikrai teisingai čia viską pasakėte, bet aš galiu viską jums pasakyti atgal. Tikrai mes puikiai dirbome ir rezultatas tai rodo. Ši priemonė, joje numatyta 15 milijardų eurų, bet ne šiaip kokie kaiminystiai. Tai tos šalys, kurios nori tapti ES narėmis tos šešios vakarų Balkanų šalis, jeigu konkrečiai norėtumėm įrodyti. Per pas, paskutinį e, savaitgalį e, prisim, buvo prisimintas NATO, NATO operacijos prieš Miloševičių e, režimą. Mes prisiminėme netolimą istoriją ir supratome, kad Europa turėtų kurti susitaikymą ir taiką ir tame regione. Su šia priemonė norime prie to prisidėti. Gerus kaiminy, geri kaiminystės santykiai, koopera, bendradarbiavimas, junglumas tarp šalių, tarp skirtingų etninių grupių. Apie tai kalbama šiame pranešime. ES yra didžiausia donorė Vakarų Balkanų regione tačiau ten tikrai labai daug žmonių to visiškai net nežino. Gyventojai tame regione turėtų žinoti, kas yra didžiausias jų donoras. Todėl mes turime kalbėti garsiau, kad mus pamatytų, kad suprastų Rusija, Kinija, Turkija, Arabų šalis. Jau seniai bando investuoti ir garsiai apie tai kalbėti tačiau jie investuoja dėje ne į tvarius ir ateities tikslus. Ir čia mums reikėtų mm, daugiau dirbti ir daugiau tą darbą parodyti. Statistika byloja, kad e, ekonomika tose šalyse auga, tačiau iš tiesų mm, vargu ar galima pastebėti e, stiprių pagerėjimą mm, gyvenimo lygyje tas augimas nekuria darbo vietų. Todėl e, žmonės Vakarų Balkanuose, kurie nemato perspektyvų savo šalyje, ieško kitų galimybių ir tai dažniausiai yra emigracija. Todėl mums yra be galo svarbu, kad ši priemonė būtų pritaikyta ne tik tai e, sostinėse, E, centruose, bet taip pat pasiektų ir kaimo vietovės, regionus. Nesvarbu, kokia partija ten tuo metu turi daugumą. Gyvenimo standartai turi būti, gyvenimo lygis turi būti pakeltas, demokratija stiprinama e, teisės viršienybė, demokratijos stiprinimas yra pagrindiniai prioritetai ir mūsų, ir šios priemonės teisės viršienybės kūrimas yra ne kažkokia dovana komisijos nario Hano ar Junkerio ar, ar dar kažkieno. Tai yra įsipareigojimas kurti, stiprinti e, teisės viršienybę ir iš piliečių, ir iš valstybės pusės. Tik tai tada E, tos valstybės galės perimti ir ES teisiną ir jį gyveninti. ES dėja vis mažiau pasitikima, e, reikalauja tų vertybių iš valstybių, iš, iš narių, iš, iš tų, kurios ruošiasi narystiai. Ir mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis stiprinti tą bendradarbiavimą. Kolegos, manau, kad mes parengėme puikų pranešimą. Dėkoju ir bendra pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams. Ir esu tikras, kad rytoj šį dokumentą patvirtinsime didelę daugumą savo draugų vakarų Balkanuose naudai ir džiaugsmui. Dėkoju, ponė Fleckenstein. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Han. Prašom. Thank you, madam čia. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus nariai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus jūs, ypač pranešėjus, dėl puikiai nuveikto darbo. Labai džiaugiuosi, žiūrėdamas į tarybos, komisijos nuomonę yra tikrai daug susisėjančių um, požiūrių. Pasirengimo narystai paramos priemonė e, yra investicija 14,5 milijonais eurų. Tai mes investuojame į saugumą ir stabilumą. Taip mes galime padėti stiprinti partneriams e, teisinę sistemą, viešą administraciją, saugumą, e, formuoti ekonomik, e, ūkius, gerinti standartus, apsaugoti vartotojus bei aplinkosaugą. Visa tai tiesiogiai padeda verslo įmonėms, piliečiams tose šalyse, Um, kur, kurios ketina stoti į Europos Sąjungą. Ir tai e, iš tikrųjų remiasi teminėmis, teminiais prioritetais, o ne šalimis. Mes tikrai e, galvojame apie tai, kad ši priemonė bus e, skirta remiantis veikla, nuopelnais. Ir taip vyriausybės galės galvoti apie kofinansavimą, planuoti biudžetą. Tai mums padės dar geriau strategiškai nukreipti finansavimą, paremti tuos partnerius, kurie tikrai yra įsipareigoję ir vykdo savo įsipareigojimus. Įtraukta partnerystė su parlamentu yra irgi mūsų tikslas. E, kalbant apie institucinę pusiausvėrą numatytą sutartise, mes turime jie remtis. Tai bus labai svarbus e, aspektas dialoge ir norime tą dialogą kiek galima greičiau pradėti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau iškelti, tai yra institucinės sąrangos tarp e, išorės veiksmų tarnybės Europos komisijos sanglaudą. Mums reikia taip pat kiek galima daugiau e, skaidrumo ir e, sanglaudos tarp šių dalykų. Taip pat labai svarbu yra turėti tinkamą institucinę sąrangą. E, plėtros politika yra taip pat vidaus politikos parama, kai horizontalaus priežiūros grupėje siūlome skirtingų, peržiūrėti skirtingus teisino straipsnius, tai yra irgi gerai. Vienas iš pagrindinių principų šioje, žinome, finansinėje programoje yra pasiekti bendros, bendro teisino, bendrų taisyklių rinkinio. E, tai pagerina sanglaudą e, kartu su partneriais, taip pat pagerina e, administracinę tvarką. Ir mes norime ne tai, kad pabrėžti tuos tikslus, bet e, galvoti apie dėrybas. Mes neturime jokių garantijų, kad e, ir baigsime dėrybą su tomis pačiomis taisyklėmis, jeigu jų neįgyvendinsime. Dėkoju. Kiitos. Ja, nyt sitten Labai dėkuoju komisijos nariui, dabar žodis sutikiamas e, Tarptautinės prekybos komiteto atstovui ponui Davidui Borelį. Nematau jo salėje, tuomet pereiname prie biudžeto komiteto atstovo, prie ponios Maletič. Ar ji yra salėje? Taip, dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nary, ponė Han, jūs savo pasisakėme pasakėte, kokiuose srityse pasirinkimų narystėje paramos priemonė bus svarbiausia. Reikia galvoti apie šalis kandidatas ir potencialias šalis kandidatas. Energetinės efektyvumas, klimato kaita. Kitos rytis yra nepaprastai svarbios, jose susidurime su rimtais iššūkiais, todėl reikia skirti tam deramą finansavimą. Bet aš ne visiškai pritariu tam, ką Jūs sakėte apie tai, kad reikia skirti, skirstyti lėšas pagal tematinius prioritetus, o ne skirti jas konkrečioms šalims. Aš manau, kad labai svarbu turėti orientacinius lėšų paketus skirtus šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms pagal šią priemonę. Todėl, kad tose šalise, kur ne, nėra parengiama pakankamai projektų, uh, finansuotinų projektų, e, dėl to, kad trūksta administracinių ir kitų gebėjimų, mes turėtume turėti galimybę paskatinti tą šalis vis dėlto renkti tuos projektus ir pad, taip pat daryti viską, kad Europos Sąjungos atstovybės e, padėtų joms geriau įsisavinti lėšas. Dėkoju, poniai Madėtič. Toliau. Regionės plėtros e, komiteto vardu ponas Zeller. Narystė, pasirengimo narystiai programa yra viena iš svarbiausių. Būtent taip daugybė e, valstybių ir prisijungia prie mūsų sąjungos. Ir ši priemonė irgi yra be galo svarbi, nes to, tų šalių piliečiai mato savo ateitį ES. Tačiau dauguma tų šalių pasirengimas vyksta taip, taip lietai, e, kaip pavyzdžiui Turkijoje, kur jisai atrodo niekada nesibaigiantis. Ypatingai vakarų Balkanų šalims ir piliečiams ES pagalba yra be galo svarbi. Sanglaudos politika. Man makro regioninis bendradarbiavimas, regioninis bendradarbiavimas e, su valstybėmis narėmis e, turi būti stiprinamas. E, ir taip piliečiai matys mūsų pastangas, kurių ne visada mato, kaip sakė kolega. Uh, E, Sanktos politika mm, leidžia bendradarbiauti ir tą bendradarbiavimą plėsti šitos priemonės pagalba ir tikiuosi, kad ši priemonė bus patvirtinta ir įgyvetinta. Dėkoju, ponė Celer. Dabar Libe frakcijos vardu, ponė Valero. Ačiū, ponė pirmininkė.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 Ši, ši priemonė yra labai svarbi, bet jinai ne visada e, nuteka ten, kur turi nutekėti. Pavyzdžiui, kartais e, Turkijoje e, yra, buvo perkami tankai tam, kad sustabdytų migraciją iš Sirijos. Kaip komisijos narys sakė, čia mes neturime kalbėti apie migraciją, bet įsivaizduokite, buvo toksai atvejis, kad šios priemonės lėšos buvo nukreiptos tokia kryptimi informuoja, kad Turkija įsigijo tankų kovoti, apsiginti nuo savo kaiminės šalies. Tai turėtų būti pirmiausia priemonės skirtomos e, teisingumo, teisingumo sistemos e, reformai, diskriminacijos mažinimui, teisės viršenybės stiprinimui ir taip toliau. E, taip pat svarbu, kad būtų galima sustabdyti šią pagalbą, jeigu valstybė narė trypia mūsų vertybės, žmogaus teisės ir taip toliau. Kitaip tariant, e, labai svarbu e, iškelti sąlygas ir tikrinti, kaip tos sąlygos yra įgyvendinamos. Dėkoju, ponia Valera. Dabar EPP frakcijos vardu Krištijan Preda. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, kad ir toliau e, tęsėme tas diskusijas. Labai džiaugiuosi, kad IPA e, e, išvengė ne, ir netapo vienintelė priemonė. Ponas Panzeri iš tikrųjų um, norėjo sujungti šias priemonės, bet e, gerai, kad jos nėra ir ponas e, kolega Ignačio Salafranka ir ponas Knutas tikrai labai puikiai padirbėjote šiuo e, instrumentu. Ir labai svarbu yra investuoti ilgą laiką į Vakarų Balkanų ateitį. Labai svarbu, kad toks finansavimas uh, tikrai stimuliuotų aiškę pažangą tose sektoriuose, kur reikia ir kad būtų laikomasi Kopenhagos kriterijų gyvendinant reformas. Taip pat labai svarbu, kad e, finansinė parama būtų e, stiprintų e, E, šalis narės, taip pat, kad būtų e, užtikrinamos sąžiningos dalybos e, šalise. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, kurie atsižvelgia į mano pakeitimus, kurie skatina didesnį pilietinės piliečių dalyvavimą ir taip pat vaikų deinstitucionalizaciją. Ačiū. Kiitos, edustaja Preda. Sitten SND. Dėkoju, ponė Priedo, dabar SND frakcijos narių, narių ponas Pičiula. Ačiū. Pirmininkė e, pasirengimą narystiai e, paramos priemonė turėtų būti ilgalaikė investicija į vakarų Balkanų ateitį. Tačiau e, ši ateitis vis ir darosi neiškesnė dėl politinio klimatos, dėl ES vidaus konfliktų bei artėjančių rinkimų. Jeigu e, šie iššūkiai bus įveikti, vakarų Balkanų šalis e, turėtų turėti galimybę laikytis kriterijų bei priartėti prie e, valstybių narių. Tai yra taip pat Juotkalnyje, kuri tikrai pasistumėjo dėrybose, galbūt Albanija. IPAI reikia likti atskirų instrumentų, turėti finansavimą, skatinti augimą, plėtrą, taip pat e, ir e, užtikrinti žmogaus teisės bei teisės viršenybę. Mes ir toliau turime gerinti gebėjimų stiprinimą, keistis geriausią praktiką tarp vartotojų bei valstybių narių. Ir tai, taip skatinti e, giminingus santykius, kaip kai kurie e, regi komiteto e, pasiūlymai nebuvo priimti, bet aš vis tiek norėčiau padėkoti pranešėjams už šį pranešimą. Ačiū ponui Pičiuliai, o dabar ECR vardu ponas Demesmaker. Ačiū. Kaip dažnai mes rem, skatinome komisiją uh, um, spręsti klausimus uh, dėl to, kaip ES remia Turkiją. Mūsų, man atrodo, žingsniai neremia demokratijos Turkijoje priešingai. E, trečiojoje PNPP um, priemonėje, taip pat tarpinėme vertinime, mes remiamės um, taip vadinamusiais rezultatais. Tačiau tai niekaip nepaveiks autokratinio Erdogano režimo. Mes tikrai galėtume pasimokyti iš pastarųjų metų, mums reikėtų galbūt labiau galvoti apie potencialią ES plėtrą, o ne e, kaiminystės politikos gilinimą. Pasirinkimo narystiai parama kaip atskira priemonė, aišku, nėra labai gera e, skatinti, aišku, teisės veršinybę, e, gerą valdymą yra E, įmanoma irgi per e, bendra, e, bendrus kitokius instrumentus ir išorės veiksmus ES, nebūtinai reikia tam paramos priemonės. Dėkoju dabar Aldė frakcijos vardu, ponas Kyčiuk. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary, kolegos. Nuo 2007 metų ši pasirinkimo narystiai paramos priemonė buvo viena iš pagrindinių priemonių, remdama potencialias kandidacijas e, narės, taip pat Turkija, Balkanų šalis, e, dabartinė, nes e, IPA 2 pobūdis buvo virto atskirais planavimo dokumentais, kiekvienai šaliai gavėjai. Šiame kontekste tekste. Aš tikrai e, norėčiau padėkoti, kad komisija įsteigė ir tą IPA3 kitam programavimo laikotarpiu. Man atrodo, tai buvo tikrai veiksminga priemonė e, kuris siekia geresnio suderinimo tarp valstybių narių ir šalių kandidačių. Dėl to aš pritarčiau IPA 3, kuris skiria dėmesį teisės viršinybė, migracijai, žmogaus teisėms, uh, socialiam ekonominiam plėtrai, geros komunistės politikai. Taip pat labai svarbu, kad IPA 3 turėtų e, būti daromas ne tik su Vakarų Balkanų strategijos